Taip. Pone Breyer, prašau žodis jums. Prašau. Brangus kolega, štai aš čia. Jūs minėjote, jog norite, kad ES parlamentas netektų savo teisėtumo. Kaip žinia, egzistuoja e, bazinės e, Europos sutarties, visuomenės sutarties e, koncepcija, ruso idėja. Tai yra, kai vyriausybės piliečiai turi dėl to, kokios visuomenės jie nori. Ar manote, kad tai kelia atsto atstovavimo principui, ar manote, kad esame išrinkti piliečiams atstovauti? Dėkoju, jis laikas pasibaigė. Yra dar vienas prašymas užduoti jums klausimą. Pone Gonzalės Pons. Mm, jums dar vienas klausimas, tačiau nuo jūsų priklausys, ar norite atsakyti klausimą ar ne. Taigi, prašau, 30 sekundžių. Na, aš tikiu e, atstovavimo mandatu suprantu, kad taryba ir tary, komisija konsultuosis parla, piliečiais, tačiau jie nėra e, piliečiai, tačiau išvelgiu tam tikrą susitarimą. Tai yra, e, kai yra. Nes jeigu prieš šešis mėnesius esame išrinkti piliečių, tai uh, mes neprivalome dabar konsultuoti su piliečiais. Atsiprašau, sako pirmininkė. 30 sekundžių. Įdomu, tikrai įdomu. Tačiau, kolegos. Nežinau jūsų vardų, tad negaliu kiekvieną kryptis atskirai, tačiau jungti e, mikrofonai, tačiau prašau rimties. O rytais deveza. Dabar žodis jam, e, nes tikrai laiko trūksta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, kolegoms iš kraštutinės dešiniosios noriu pasakyti, kad e, e, jie, e, jie tarsi ateina kiekvieną dieną į parlamentą pasi, tam, kad pasakytų, kuo tiki jų, jų piliečiai, o mes esą klystame, bet jūs atstovaujate tik tais 20 procentų piliečių. Tačiau šias rezoliucijas palaiko parlamento nariai, kurios palaikė 70 procentų rinkėjų per pastaruosius rinkimus. Praėjo dešimt metų po to, kai buvo įsigaliojusi Lisabonos sutartis ir jeigu pažvelgsite dabartinį pasaulį, tai kaip minėjo kai kurie kolegos, šis pasaulis visiškai skiriasi nuo 2009 metų pasaulio. Tuo metu nebuvo kalbama apie breksitą, neturime arabų pasau, pavasario, JAF nevadovavo trumpas, nebuvo migracijos rautų. Taigi kitaip, e, nei kai kurie kiti kolegos kalbėjo apie Freud ar narko, narkozę, tai mes manome, kad reikia pripažinti tikrovę, tai darome, bet pripažįstame išorės spaudimą Europai prie sienų ir todėl turime atsižvelgti ir į tai, kalbėdami Europos ateitį, nes Mes nesame federalinių valstybių e, sąjunga. Mes kalbėsime apie Europos ateitį, įtraukdami šias diskusijas ir piliečius, pilietinės visuomenės organizacijas. Tai svarbu padaryti. Manau, kad mes galėsime užtikrinti šiame procese kiek įmanoma didesnį paprastų piliečių, pilietinės visuomenės organizacijų, nacionalinių parlamentų įtaką tam, kad rastume atsakymus į politinius klausimus ir iššūkius, kuriais susirime, kurių negalime ignoruoti. Ir aš manau, kad tam reikalingi tinkami instituciniai atsakymai. Dėkoju. Ir Melinos kortelės e, procedūros pagrindų užduotas klausimas. Ar atsakysite jį? Taip. Dėkoju. 30 sekundžių, ponė Ronča. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mm, turiu štai kokį klausimą. Mastricho sutartyje, pasirašytoje 92 metais, e, numatyta e, pilietinė sąjunga. Taigi norėčiau pasidomėti, kodėl ji nebuvo įgyvendinta, kodėl mums nepavyko jos praktiškai įgyvendinti. Nurodykite bent vieną priežastį. Prašau žodis jums. nelabai supratau jūsų klausimą. Jūs kalbėjote apie pilietinę e, sąjungą. Gal jūs po šių diskusijų aptarsite dvišalių pagrindų šį klausimą, nes e, 29 vietoje sėdinti ponia labai mandagiai paprašė klausimą, ar sutiksite jį. Man labai patinka tai, kaip dabar vyksta šios diskusijos ir e, naudos ir mėlyna e, kortelė, nes man atrodo, pirmas iki susidarė įspūdis, kad iš tikrųjų vyksta diskusijos tikrai to žodžio prasme, kadangi jau kal, kartą kalbame apie ES ateitį, norėčiau suteikti savo kalbėjimo laiką iš SND. E, jis kalbėjo apie piliečių ir nevyriausybinio organizacijų įtraukimą į Europos ateities konferenciją. Ši tema tokia svarbi ir manau, kad suteikdama jam savo kalbėjimo laiką, užtikrinsiu daugiau galimybę apie tai padiskutuoti. Yes, I, I that, uh, I... Dėkoju. Aš e, tikiu atstovaujamąją demokratiją, kaip e, kalbėjo mano kolega prieš tai. Uh, tačiau aš nematau prieštaravimo e, tam, kad vyktų nuolatinės konsultacijos su piliečiais. Mes juk esame piliečių atstovai, mes turėtume todėl nuolat bendrauti su piliečiais ir, ir jų e, organizacijomis ir tą tai padarysime šioje konferencijoje. E, kadangi yra. E, nu, jau daugiau nei 16, 16 narių norinčių pasisakyti per spontaniškų pasisakymų procedūrą, tai dabar jau daugiau nebepriimsime e, prašymų. Dabar suteiksiu žodį ponui Duran. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, jūs e, išgirdote parlamento poziciją, jinai yra beveik vienbalsi dėl būtinybės, kad ta Europos konferencija, konferencija dėl Europos ateities būtų sėkmė. Dažnai mūsų diskusijos būna pernelyg institucinio pobūdžio. Būtent e, e, todėl aš norėčiau reaguoti į vieną pavartotą žodį. Jūs e, minėjote žodį drąsa. Dantonas, prancūzų revoliucionierius, kalbėjo savo laiku apie drąsą, kurios reikia. Taip, Europai dabar iškyla grėsmė, tai taip pat buvo pabrėžta, mes esame tam tikroje sankryžoje, mes taip pat diskutavome ir apie breksitą. Ir yra ir kitų rizikos faktorių. Vinstonas e, Čerčilis po karo taip pat kalbėjo apie labai uh, didelės grėsmės tačiau, e, Europai, tačiau Europa turėjo ir labai daug jėgos tuo metu. Mes turėtume prisiminti, ką sakė Žanas Monė, kuomet e, Europa kūrėsi. Jisai sakė, jog Europa yra ne tam, kad e, kurtų valstybių koaliciją, o tam, kad kurtų piliečių koaliciją. Ir būtent tai yra svarbiausias klausimas dabar. Ir aš žiūriu dabar į tarybą ir į komisiją. Žiūriu į jūs, ponė Šuica, ir klausiu jūsų, šitos institucijos, kurie atstovauja piliečiams vardu. Aš klausiu jūsų nevyriausybinių organizacijų, kurios beldžiasi į mūsų duris vardu, mūsų pilietinės visuomenės vardu, kreipiuosi į jūs ir prašau e, viską padaryti, kad e, šita proga, šitas šansas netaptų fiasko. Arba mes e, visi pasieksime sėkmės, arba visi žlugsime. Pone Mandels, ar jūs e, norite pasisakyti per spontaniškus pasisakymus, ar jūs norite mirinos kartelės procedūros? Tad Turime Milnosios kartelės klausimą pono Kastaldo. Ar ponas Duran sutinka atsakyti? 30 sekundžių tuomet. Mielas Paskali, mielas kolega, mes daug dirbame kartu pasaraisiais metais įvairiais klausimais. Man patiko jūsų pasisakymas, tačiau turiu klausimą. Mes e, girdime kad šita e, konferencija galbūt nepalies sutarčių keitimo aspekto. Ar jūs nemanote, kad mes turėtume siekti sutarčių pakeitimų, kad būtų pasiekta geresnė pusiausvėra tarp institucijų, kad būtų sprendžiamos iškylančios problemos? Dėkoju, mielas Fabijo. Aš paprasčiausiai noriu atsakyti išklausęs tai, ką sakė komisijos atstovė ponė Šuica ir ką sakė tarybos atstovė. Mes neturime nieko palikti už borto ir e, turime plėtoti dialogą siekdami sprendimo. Žinome, kad Europoje yra užsiblokavę tam tikri dalykai, turime nebijoti, turime būti drąsus, kaip sakiau anksčiau, nebijokime Europos piliečių, nebijokime dialogo ir pabandykime iš tikrųjų siekti reformų. Dėkoju. Kita kalbėtoja yra pane Delbo Korfilda. Mes e, nagrinėjame e, rezoliucijos tekstą dėl konferencijos dėl Europos ateities. Šis parlamentas susiduria su e, pirmomis breksito pasiekmėmis iš 28 e, valstybių lik 27, ar prieš 10 metų iš tikrųjų mes galvojame, kad tokie dalykai bus realybė. Mes e, taip pat e, esame balsavę dėl rezoliucijų, dėl 7 straipsnio taikymo Lenkijai ir Vengrijai, dėl teisinės valstybės principų pažeidimo ir pastarosius dviejus metus mes iš principo nieko nedarėme dėl šitų grėsmių Europos projektui. Europos uh, Sąjungoje iškyla dabar kritinis laikotarpis. Mes e, galime e, sakyti, jog e, tai, kad parlamentas, komisija ir taryba dabar nusiteikia ryštingai dėl e, konferencijos dėl Europos ateities yra geras dalykas. Tačiau jeigu šita konferencija bus fiasko, tai atsakomybė teks visoms mūsų institucijoms. Mums reikia uh, nuseklesnės ir užtikrinančios vis didesnį atrauk, įtraukti e, Europos Sąjungos. Aišku, konservatoriai bandys stabdyti e, šitos procesus, mes manome, kad tai būtų klaidinga. Mes, e, Europos parlamentarai, manome, jog būtinai turime įsiklausyti į e, piliečių nuomonę ir poziciją. Danielis jau e, akcentavo, e, tai. Mes turime diskutuoti apie įvairius aspektus, žinodami konkrečiai, apie ką mes diskutuojame. Viso šito proceso pabaigoje piliečiai kalbėtoje kalba be e, neįsijungus mikrofono. Pirmininkė, e, aš turiu išjungti mikrofoną, jeigu viršėjate kalbėjimo laiką. Mes turime labai mažai laiko, tad norėčiau kad laikytumėtės kalbėjimo laiko. E, ponas Sanemans. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Čia kalba sukasi apie didžiąją konferenciją dėl Europos e, ateities, kurios e, tikslas yra užtikrinti, kad tam tikri dalykai būtų deleguojami Europos lygmeniui. Ir matysime, ar tai yra tikra konferencija, ar tai bus Makrono stiliaus konferencija. Mes e, matome, kad e, Europos Sąjunga siekia dar labiau gilinti integraciją. Tačiau e, ta diskusija kaip tik dėl to ir gali tapti biurokratinę ir neveiksmingą diskusiją. Turime padaryti viską, kad taip nebūtų. Ponas Buržuo, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. ES funkcionavimas remiasi atstovaujamąją demokratija. Bus padosovus iš demokratiškai deleguotus iš kiekvienos valstybės narės. Tačiau e, <clears throat> tokiu būdu mes e, iš tikrųjų neužtikrinsime tikro piliečių atstovaujamumo, nes uh, lyderiaujantį vaidmenį vis dėlto tose procesuose vaidins politikai. Toliau dėl proporcingumo aspekto. Mes e, turime siekti e, arba, kad kai kurie dalykai būtų deleguoti Europos lygmenių, jeigu tai yra veiksminga, arba jie turi likti e, valstybių lygmenių, tačiau turime nepamiršti valstybių pagrindinių funkcijų. Ponas Fereira. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tie, kurie nori, kad ES egzistuotų kaip ir anksčiau, jie turėtų tada bent jau neapsimetinėti, kad jie klauso piliečių, kad jiems rūpi, ko nori piliečiai žmonės, kurie nusigrėžia nuo e, problemų, kai tiesa darosi nepatogi, e, turėtų nevaidinti, kad jie klauso piliečių. Ir manau, kad mes šią išvadą iš karto turime padaryti, kad taip vyksta, turime padaryti jau šio proceso pradžioje. Mes turime e, diskutuoti apie Europos ateitį be jokio apsimetinėjimo. Mes turime aiškiai konstatuoti, kad mes norime kitokios Europos. Mes nenorime e, militarizuotos Europos, mes norime taikos, mes e, norime e, e, galingos Europos, norime tokios Europos, kurioje e, egzistuotų lygybė. Kol to nebus, Europa nepasikeis. Toliau ponas Pudžiamont, vieną minutę. Aš <clears throat> Our... Kai mes savęs e, klausime dėl Europos ateities, tai pirmiausia, turime nuspręsti, kokį vaidmenį suteiksime piliečiams. Jeigu nerasime atsakymo šį klausimą, tuomet e, jau po kelių metų su kitais parlamento nariais vyks tos pačios diskusijos ir tai bus tiesiog e, nesėkmės pavyzdys. Na, ar piliečiai bus interesuoti, jeigu jie bus toli, ne Bet jeigu norime, kad e, jie iš tikrųjų galėtų tiesiogiai dalyvauti Europos demokratijos, suvaidinti svarbu vaidmenį, reikia sudaryti tam galimybių. Mes turime sukurti tokį mechanizmą, kuris leistų dalyvauti diskusijose bei primant sprendimus. Mes turime atnaujinti mūsų demokratijos valdyseną, nes viso jos visoje Europoje didėja nepasitenkinimas, tai naudinga tik populizmui. Ir iš tikrųjų, jeigu norime e, kovoti su nepasitenkinimu, euroskepticizmas nėra atsakymas. E, Europą sukursime ne per euroskepticizmą, o keldami ambicingus reikalavimus. Pone Pučdemonai, ar sutiksite su ponios Mansarat klausimu pagal Milinos kortelės procedūrą? Prašau, žodis jums, ponė Mansarat. Europoje yra politinis projektas, kuris remiasi statymų e, viršinybės principų. Tai yra be, e, vertybių bendrija, kurie priklauso ir Ispanija. Na, ir Europa laimėjo prieš destruktyvų nacionalizmą. Ir iš tikrųjų, jūs buvo tuntistas dėl viešųjų lėšų išvaistimo. Ir Na ir imunitetas nereiškia nebaudžiamumą. Taigi noriu paklausti, kada būsite toks drasus ir nepabijosite stoti prieš teismą. Pone Monserat. Manau, kad turėtumėte laikytis parlamento darbo tvarkos taisyklių. Turite pripažinti, jog egzistuoja direktyva, pagal kurią negalima prisimti viešųjų pareigų, ypač pareigų uh, Europos parlamente, jeigu tie asmenys yra nuteisti. Apie kokį teistumą jūs kalbate, apie kokius teismus jūs kalbate, apie kokius nusikaltimus, kuriuos esu esą padaręs, kalbate tam, kad negalėčiau dirbti šiame parlamente. Aš kalbėjau, kad valstybės turi laikytis. Uh, te, teismų. Ir Ispanija buvo ta šalis, kuri pirmiausia buvo e, nubausta už nesilaikymą taisyklių. Toliau, ponas Talijanė, pusantros mintis. Pane pirmininkė, pa, pir, pirmas dalykas, kurio reikia siekiant apsaugoti Europos interesus, yra grįžimas prie politikos, prie tikrų reformų ir e, prie e, tokios Europos kūrimo, kuri e, atlieptų pagrindinius iššūkius tiek e, išorėje, tiek ES viduje. Tam mums reikia ir bendros gynybos politikos, ir bendros užsienio politikos. Matėme, kaip reikia šitų dalykų iškylus e, Libijos, Venezuelos krizėms. Europa turi atsilaikyti prieš Kiniją ir tam reikia visų šitų dalykų. Ir mums reikia nuseklių ir e, stiprių veiksmų. Ir e, tai neturi būti pretekstans siekiant e, e, suskaldyti vienybę nacionaliniu e, lygmeniu. Mes e, e, turime siekti, kad Europa politiškai būtų stipresnė. Aš nemanau, kad e, mes išspręsime tas problemas su neteisėtais referendumais. Europos vienybės klausimas galės būti išspręstas tik tai, e, nebus išspręstas e, e, neatstovėjomosios demokratijos e, e, būdu. Ir būtent todėl šiame kontekste Europos parlamentas turi būti stiprinamas, stiprinamas jo e, prerogatyvos. Ir e, Todėl, aišku, šios konferencijos kontekste turime suteikti žodį piliečiams, tačiau taip pat ir e, išrinktiems atstovams, tai yra merams ir regiono atstovams taip pat. Ponas Silva Pereira. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ši konferencija dėl Europos ateities yra puikia proga sustiprinti ryšius su Europos, Europos piliečiais. Tačiau tam reikia, kad e, būtų užtikrinama visų pirma, kad tai būtų e, dalyvaujamoji diskusija, kurioje visi piliečiai galėtų pasakyti savo poziciją. Tai taip pat e, turėtų būti diskusija, e, kurioje atsispindėtų realūs piliečių e, siekiai. Ir e, neturime panirti į anarchistinės diskusijas ar utopinės diskusijas, kuriuose visi klauso, bet nieko nenusprendžiama. Reikia taip pat konkrečių išvadų šioje diskusijoje. Tad tos institucijos, kurios e, turi įgaliojimus, turi padaryti viską, kad Europa e, būtų teisingesnė, demokratiškesnė ir e, užtikrintų geresnį, didesnį klėstėjimą piliečiams. Ponas Han. Jauni žmoniai, žmonės yra ES ateitis. E, jūs turbūt, kolegos, esate tą mažiausiai kartą sakę e, rinkiminėje kampanijoje e, jeigu mes kalbame apie Europos ateities konferenciją, tai turėtų būti naujųjų kartų konferencija. Tai reiškia, kad jaunimui turėtume suteikti balsą. E, ir todėl aš norėčiau pasakyti atvirai, kad ECR kolegos, e, teikdami savo pakeitimus, kaip tik norėjo atsikratyti jaunimo, kad nebūtų jaunimo atstovavimas. Jeigu mes į, visas, e, konfer, į visus konferencijos lygmenys įtrauksime jaunimą, mes pamatysime, kaip jaunimas gali aktyviai kurti savo pačių ateitį Europoje. Please don't whistle. Prašau nešvilpti, sako pirmininkė. Toliau uh, ponas Bezelager, pusantros minutės. So Klausydamas šitų diskusijų, aš džiaugiuosi, kad mes parengėme stiprią rezoliuciją, kuri e, kalba apie Europos ateitį. Ir norėčiau pasakyti keletą dalykų, atsakyti kai kuriems e, kolegoms. Mes matome problemas, mes pripažįstame problemas ir mes dėl to, kad matome tas problemas, bandome ieškoti sprendimų, kaip sakė ponas Verhofstadt. E, kita vertus, mes susidurėme su iššūkiais dėl migracijos, dėl socialinės socialinių standartų ir taip toliau. E, bet mes matome, kad kai kada e, yra blokuojami mūsų sprendimai, todėl mums reikia šitos konferencijos dėl Europos ateities. Toliau kitas dalykas dėl nacionalinių interesų. Taip, e, kol kas mes negalime apginti nacionalinių interesų, nes visų, pagrindinis nacionalinis interesas turėtų būti europinis interesas. Dauguma šio parlamento narių pasisako už ateitį, už bendrą ateitį. Tai reiškia, kad mes turime kurti bendrą e, viziją, e, tos ateities viziją kartu su piliečiais. Tik tai tada ta konferencija bus sėkminga. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju toliau ponas Vilimski vieną minutę. Atsiprašau, ponė Vilimski, aš nemačiau, kad norima užduoti klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą. Ar jūs sutinkate atsakyti, ar čia jūsų susitarimas kažkoks, ar, ar čia spontaniškai kilo klausimas? Prašau. Dėkoju, ponė Bezelager. Jūs pasakėte, kad reikia griežtos rezoliucijos dėl šios temos. Aš su tuo sutinku, bet žvelgiant į šitos, žvelgiant į šitos, šitas diskusijas, mes matome, pavyzdžiui, kas vyksta nepavyko dėl Lenkijos ir Vengrijos. Ir e, ar nebus taip, kad tos rezoliucijos niekur neves, jos bus tik tai tušti žodžiai. E, e, tik, tik tiesiog tušti žodžiai ir parlamentas nieko neveiks yra du elementai, kaip galima užtikrinti, kad tai nebūtų tik tuščios kalbos. Visų pirma, mes e, turime. E, sekti, kokie yra tų diskusijų rezultatai. Pavyzdžiui, jeigu bus kalbama apie, jeigu piliečiai kalbės apie sutarčių keitimą, tai mes turėtume ir pradėti tą procedūrą e, šiuose rūmuose. Ir mes, kitas dalykas, kitas svarbus elementas, mes nenorime principo iš viršaus į apačią, kaip minėjo ponas Verhofstadt, o atvirkštai, atvirkščiai mes norime išklausyti piliečių ir tik tai tada, e, kai visi dalyvaus, mes galėsime užtikrinti e, gerus rezultatus. Dabar ponas Vilimski, pusantros minutės. Ponios ir ponai, jūs norite kurti ES ateitį, bet jau dabar jūs žlungate, e, kai bandote spręsti dabarties problemas. Du pavyzdžiai - migracija. Nuo 2015 metų jūs ne, nesugebate užtikrinti išorės sienų apsaugos. Toliau kitas pavyzdys - e, ekonomija. E, valiutos, valiuta, pinigai, mes matome nulio palūkanų politiką, kuri yra e, silpna, mes nematome, kad būtų duodamas kažkoks postumis ekonomikai, e, ekonomikos augimui. Toliau kitas pavyzdys - klimato krizė. Jūs e, ją pasinaudojate, kad dar daugiau e, pinigų ištrauktumėte iš piliečių e, piniginių. E, ir taip pat jūs nesugebate nustatyti kažkokių e, standartų, vieningų standartų ir kas mėnesį tūkstančiai mašinų, automobilių važiuoja iš Briuselio į Strasbūrą ir atgal. Ar jūs kad, nesuvokite, kad ES ateitis e, nėra e, centralizuotos Europos ateitis, kad būtent regionai, miestai gali spręsti savo problemas geriausiai ir juose yra Europos ateitis? Um, pone Vilimski, e, pone Komon nori užduoti mėlynosios kortelės e, klausimą. Prašau. Pone Vilimski, jūs dabar kalbėjote visiškai ne į temą, tačiau nepaisant to, aš norėčiau e, jūsų paklausti, o dėl ko jūs prieštaraujate tam, kad piliečiai dalyvautų šioje konferencijoje, kad jie išsakytų, kokie yra jūsų lūkesčiai, kodėl jūs visada tam prieštaraujate, kodėl jūs nenorite e, girdėti piliečių balsų, ar dėl to, kad jie plačiau masto negu jūs, arba negu jūs iš jų tikitės. E, ponia Gabon, e, kad ir kaip aš jūs gerbčiau, noriu pasakyti, kad jūs esate dar nauja parlamentarė, o aš esu čia dirbęs jau kelias kadencijas ir mes jau daug kartų dal, e, kalbėjome apie ES ateitį, apie vairias diskusijas, apie piliečių dalyvavimą ir nėra susitarimo. Parla, šitas parlamentas bijo duoti atsaką, tam mes turime kokius penkis įmanomus scenarius dėl Europos ateities, bet nuo 2016 2013 metų. Kol kas šie parlamento rūmai nesusitarė dėl vieno e, scenarijaus. Todėl aš tą ir norėjau pasakyti šiam parlamentui. Dėkoju, toliau vienai minutiai žodis suteikiamas ponui Buksadė. Pone pirmininkė, e, praėjo dešimt metų nuo tada, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, mes išgyvename finansinę, migracijos, e, breksito krizę, nepavyko išspręsti nei vienos šios problemas. Gerai, kad dabar jau kalbame apie, apie sąjungos ateitį, tačiau perspės elgtis atsargiai, nes atrodo vienintelis sprendimas žengti link federalizacijos Europoje. Europoje. Taigi žengite link prarajos. Mano manimu, reikėtų laisvos e, konferencijos, kuri e, leistų atsižvelgti ir į 20 procentų parlamento narių nuomonę, kuri buvo išrinkti. Kalba eina apie Europos ateitį, Europos, kurios norite ir e, kur vyri neleidžia diskusijas dalyvauti 20 procentų Europos piliečių. Yra kitų europiečių, kurie tiki e, laisvomis tautomis valstybėmis, kurios bendradarbiauja savanoriškų pagrindų. Ir nepamirškite. E, mūsų ateitis priklauso nuo mūsų pagarbos istorijai ir krikščioniškai istorijai. Ar sutiksite su um, pono Samon klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą? Taip, prašau. Norėčiau užkirsti kelią legendos kūrimui. Jūsų frakcijos du nariai labai nepagristai, tai jau du sikius minėjote, teigiate, kad e, nebuvo jums leita prisidėti prie šios rezoliucijos teksto sudarimo. Tai neteisybė. Ar nežinote, kad juk savanoriškai pasitraukėte, kiti dėl to apgailę stavo? Mums būtų norėjus tokios rezoliucijos, kuriai būtų pritarusios visos frakcijos. Jūs patys atsitraukėte, jums nebuvo užkirstas kelias. Ar apie tai esate girdėję? Atsiprašau, turiu nesutikti, bet aš taip pat priklausau Konstitucinių reikalų komitetui ir e, per pirmasis diskusijas buvo patiktas pasiūlymas, kurią pritarė keturis didžiusias frakcijas ir faktiškai čia jau kalba eina apie Europos e, federalizavimą, apie tai rodo ir pakeitimai. Ir aš manau, kad nuo pat pradžių diskusijose reikia užtikrinti pagrindų pagarbą mūsų piliečiams. Ponas Papadimulas, prašau žodis jums. Tam, kad užtikrintume e, vienybę Europą, Europą, kuri būtų lanksti ir stipri, tam e, e, reikalinga Europa, kuri būtų demokratiškesnė, socialesnė, ekologiškesnė, nes tik tais taip užkirsime kelią žingsniui atgal, regresui, žingsniui atgal į tamsią praeitį. Mes norime Europos, kuri užkirstų kelią populizmo, nacionalizmo išplitimui ir tam reikalingas toks dialogas, kurio kontekste ir parlamentui tektų svarbus vaidmuo. Tačiau diskusijose turėtų dalyvauti ne vien tik elitas, bet ir žmonės, paprasti žmonės. Ir dėl šios priežasties mes, kaip buvo, prisijungėme prie šios uh, rezoliucijos, nors mus būtų norės radikalesnio užmojo. O tai, kad dešiniai nusprendė e, susilaikyti, neprisijungti, tam nepritarėme, nes tiesą sakant, kasgi čia būtų blogo, jeigu piliečiai būtų įtraukti. Ponas Sinčič, prašau žodis jums. Dėkoju. Europos tautos laikėsi skirtingų nuomonių, tai jau buvo prieš ES sukūrimą, čia nieko naujo. E, na, Dar visai neseniai šventime Kroatijos stojimą į Europos Sąjungą. Tačiau svarbu, kad politikai pripažintų, esą padarė klaidų, nes jeigu pripažįsti, kad padarai klaidų, tai yra pirmas e, žingsnis link išgyjimo. E, mums reikalingas solidarumas Europoje, jeigu Dalmatija ištinka potvinį, visi padeda ir e, Kroatijoje solidarumą patirime, tačiau Europoje jos stinga. Jūs nuolat darote spaudimą, formuojate spaudimo politiką, O dabar Kroatija nori prisijungti prie eurozonos ir tai reikš, kad nebeturėsime jokių priemonių, kurių prireiktų norint veikti kri krizę. Negalėsime patys nustatyti valiutos kurso. Atsidūrus krizėje mums niekas nepadės. Mums nutiks kaip ir Graikijai, kuri buvo palikta visiškai vė... likimo valiai. Pone Hubens. Dėkuoju Ši konferencija turėtų būti kažkas kita negu vien tik tai e, populistinių politikų e, konferencija. Tai turėtų būti diskusija tarp lygių dalyvių, kuri užtikrintų tikrą turiningą dialogą. Ši e, konferencija turėtų užtikrinti papildomą e, europinę vertę, padėti mums užtikrinti liberalią demokratiją, pagilinti pilietinės visuomenės dalyvavimą bei sustiprinti e, pilietybę. E, taip pat e, užtikrinti, kad Europa taptų demokratiškai stipresnė. Aš manau, kad ši konferencija taip pat turėtų pratesti tuos procesus, kurie prasidėjo per rinkimus Europos parlamentą. Mes E, turėtume labiau plėtoti europinį naratyvą, užuot akcentavę atskirus nacionalinius e, naratyvus. Mums dabar reikia dar labiau negu praeitie bendros Europos ir e, piliečiai dažnai e, net neklauso tai, ką mes politikai ar, ar institucijos norime pasakyti apie migracijos politiką, konkurencingumą, socialinį teisingumą ir taip toliau. Piliečiai nori dalyvauti tose procesuose ir padėti atremti iškylančius iššūkius. Jie turi lūkesčių ir svajonių šitais klausimais, tad mes turime aišku įsiklausyti į visą tai. Pane Hubner yra Milnosios kartelės klausimas, ar sutinkate jį atsakyti? Ne, aš manau, kad e, turime plėtoti realią diskusiją kitais lygmenimis negu šito. Pane Grapinį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly e, kolegos, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga dabar yra atsidūrusi krizėje ir turime analizuoti padėtį, turime bendrauti su piliečiais. Jeigu būtume labiau uh, bendravę su e, piliečiais ir labiau užtikrinę atstovaujamą demokratiją būtų buvusi geresnė padėtis. Mes konsultuojamės e, su piliečiais, kuomet vyksta rinkimai, tačiau e, turime šios konferencijos kontekste ypač galvoti apie įvairias alternatyvas. Ir e, turime e, galvoti apie tai, e, kaip geriausiai traukti piliečius į šį procesą. Jame turi dalyvauti ir mūsų nacionaliniai parlamentai. Dabar labai e, svarbu nedidinti e, biurokratijos ir administracinės naštos. Aš manau, kad taip pat turime užtikrinti geresnį komunikavimą su piliečiais. Ponas Gerins, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė jeigu ta mūsų laukianti konferencija žada būti sunki, tai nėra priežastis e, jos atsisakyti. Mes kaip tik tai turime kolektyviai pažvelgti susidariusią padėtį. Ir e, mes e, turime suprasti, kad šita konferencija bus puikiai proga mums padaryti kolektyvinę diagnostiką ir apjungti piliečius, galvojant apie ateitį, suteikti žodį tiems, kas yra nusivylęs, suteikti jaunimui žodį. Tie, kas e, mano, kad tos konferencijos nereikia, tai tiems noriu pasakyti, e, jog e, mes neturime eiti panašių kelių kaip Brexitas. Ponas Brajer, ponė pirmininkė, kaip mums padaryti, kad ES politika tarnautų piliečiams, o ne koncernams? Kaip mes atsisakysime lobizmo? Kaip mes galėtume suteikti europiečiams patiems galės e, dalyvauti tiesioginėje demokratijoje? kaip mums pavyks susigražinti piliečių pasitikėjimą ir e, apsaugoti Europą nuo subirėjimo arba apsaugoti ją nuo to, kad ją perimtų nacionalistai, ką mes šiandien jau girdėjome. Mums reikia e, naujos reformos ir aš tikiuosi, kad šita konferencija dėl Europos ateities bus žingsnis į priekį, bus tam, toks, tam tikras situacijos e, pagerinimas. Tačiau, kai mes bandome patys siekis reformuoti e, institucijas, tai tarsi atrodo, kad e, e, atrodome taip lik varlės, kurios bando pakeisti savo vandens telkinį. Iš tiesų mes turime įtraukti savo piliečius į šį procesą ir jie turėtų, ir jie turėtų dalyvauti Europinėme referendume, kad pasakytų savo nuomonę. Dėkoju toliau ponas Bardela. Pusant vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė. Rytoj įkursime socialinę Europą, apsaugančią mūsų Europą, dem, demokratiškesnę Europą. Jau 30 metų yra žadami šitie dalykai ir niekuomet tie pažadai netesiami. Tačiau nieko realiai nebus darima ir nebus jokio rimto Europos projekto tol, kol nebus užtikrintas rimtas bendradarbiavimas tarp tautų, e, gerbent valstybių suverenitetą. Europos e, sąjunga galvoja apie savo politiką, e, apie technologinę revoliuciją, apie e, kitus dalykus, apie globalizaciją nevaldomą, kurioje nukenčia piliečiai. Ir dabar dėl Kinijos, Rusijos ir Indijos veiksmų mes tapome bejėgiai. Aš manau, kad atėjo laikas Europai radikaliai pakeisti kursą, tačiau aš neturiu jokių iliuzijų, kad jinai tai padarys. Pone Bardela, yra Milinos kortelės klausimas, pono Habib. Ar sutinkate atsakyti? Taip. Dėkoju. Pone Bardela, ar jūs sutinkate su manim, jog tos konferencijos e, pavadinimas yra netinkamas? E, ir turėtų būti pavojinga ne Europos ateities konferencija, o ES ateities konferencija. Ir e, ar jūs sutinkate su tuo, kad tos Europos Sąjungos, kad šitos konferencijos gal ir nereikėtų, nes Europos Sąjungos ateitis atrodo labai prastai ir gal jinai apskritai sužlugs gana greitai. Aš e, nesutapatinau Europos ir ES. Europa yra kontinentas, kuriame atsirado tautos ir, ir, ir valstybės, vienos iš pačių seniausių pasaulyje. Ta, o ES egzistuoja tik tai apie 30 e, metų ir jinai daro neigiamą įtaką e, tautoms ir valstybėms ir suverenitetui. Tad, Aš jų netapatinu, tačiau negalime įsivaizduoti europinio bendradarbiavimo be jungtinės e, karalystės, todėl turime galvoti apie naują partnerystę ir nau, naują ES formą kartu su jungtinė karalystė. Aš e, dar suteiksiu galimybę pateikti minos kortelės klausimus, tačiau tik tai po vieną tokį klausimą. Kitas kalbėtojas pana Zylė. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė jeigu e, na, nau, nauji teisės aktai e, verčia dabar ES e, vairuotojus grįžti į jų valstybę su tuščiais sunkvežimiais, taip pat, kuomet matome, kad ES biudžetas yra 20 kartų mažesnis už jungtinių valstybių federalinį e, biudžetą ir matant demografinį kontekstą iš tikrųjų konstatuojame, jog e, e, nuteka protai iš periferinės Europos į tas valstybės, kurios turtingiausios. Taip pat matome, jog didžiosios valstybės lyderiauja Europos Sąjungoje, tai taip pat nepatinka Europos Sąjungos piliečiams. Piliečiai e, dabar turės balsuoti dėl transeuropinių rinkiminių sąrašų, jiems taip pat tai nepatiks. Mes, ko gero, e, rizikuojame sugriauti ir tai, kas buvo teigiama Europos Sąjungoje šitomis iniciatyvomis. Europos sąjunga yra elito projektas, kuris tarnauja tarptautiniams koncernams ir turtingiesiems, tarnauja jiems e, klimato e, sąskaita, darbuotojų sąskaita. Todėl mums reikia tokios Europos, kur, e, kurios centre būtų piliečiai e, ir gamta. Todėl mes turėtume iš esmės padiskutuoti apie tai, kaip mes turėtume bendradarbiauti ES. Mums nereikia diskusijos, kurios gairės būtų iš anksto numatytos, kurios išvados būtų iš anksto numatytos ir vestų prie dar labiau dereguliuotų rinkų. Mums reikia tikros diskusijos tarp pilietinės visuomenės, piliečių ir parlamentų. E, ir E, todėl mes nebijome e, piliečių apklausos. Manau, kad tai yra, būtų tinkamas signalas mums e, visoms institucijoms mes turime daryti viską, kad at, at, atlieptume piliečių lūkesčius, nes kitaip piliečiai mums ne, e, neatleis. Ponas Tais, vieną minutę. Mes matome apie, mes kalbame dabar apie Junktinės karalystės e, ateitį, o jie atrodo tikrai puikiai, nes po dviejų savaičių e, ji paliks Europos Sąjungą. E, E, pagaliau mes galėsime daryti tai, ką mes norime, o ne ką mums pasakys ES. Mes galėsime skatinti savo ekonomikos e, augimą, e, ekonomikos, kuri galės konkuruoti pasaulyje be jokio protekcionizmo ir be to, ką mums primeta ES. Mes galėsime vykdyti sąžiningą migracijos politiką, kuri pasitarnautų mūsų piliečiams. Mes galėsime teikti valstybės paramą strateginėms investicijoms investicijoms. E, e, mes galėsime e, sumažinti nedarbą ir ypač suteikti darbo vietas jauniems žmonėms. Ponios ir ponai, aš jums turiu, galiu pasakyti, kad pagrindinė reforma būtų valstybėms atgauti savo laisvę ir vykdyti reformoms pačioms. Ponas Karas toliau, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponės ir ponai, mes turbūt vis tik, mūsų dauguma turbūt vis tik sutarė dėl to, kad mūsų ateitis turėtų būti patikimesnė, stipresnė, veiksmingesnė Europos Sąjunga. Europos Sąjungoje mes visi esame jos piliečiai, e, e, visos e, šalis, visi miestai, visi regionai, mes visi kartu turėtume kurti tą ateitį. Todėl padarykime taip, kad piliečiai taptų mūsų sąjungi, sąjungininkais. Padarykime darykime viską, kad e, vaidmuo ES pasaulyje stiprėtų, nesivelkime į partinius, e, į partinius e, ginčius. Mes Turėtume taip pat panaikinti vienbalsiškumo principą sprendimų prieimimo e, e, procese. Taip pat užtikrinti e, nu, iš, tai- finansavimą per nuosavus išteklius. E, ateičiai, Europos ateičiai reikia e, Europos e, Sąjungos vyriausybės. Mums reikia vieno balso bendros užsienio ir saugumo politikos. Mūsų ateičiai reikia europinio atsako į pasaulinius iššūkius. Mūsų ateičiai reikia vidaus rinkos be kažkokių barjerų. Mūsų ateičiai reikia biudžeto, kuris būtų pritaikytas prie prie gyventojų skaičiaus ir, ir didžiųjų e, projektų. E, mums reikia tokios ateities, į kurią būtų investuojama. Mūsų ateičiai taip pat reikia dialogo, Europos sąmonės, samoningumo, e, bendrų veiksmų. Todėl mes, Europos parlamentas, turime būti e, pasirengę. E, E, dalyvauti tame procese, bendraudami su savo e, milijonų lankytojų per metus, su savo rinkėjais ir pilietinėmis organizacijomis. Pirmininkė, kitas kalbėtojas yra ponas Pisapija, e, viena minutė. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Beveik 80 metų praėjo nuo tų laikų, kuomet Spinėlis ir e, rusai e, fašistų įkalinti e, buvo saloje. Dabar mes kalbame apie unikalią galimybę, galbūt pačią paskutinę galimybę siekiant užtikrinti tinkamą piliečių dalyvavimą. E, turime įsiklausyti į visų piliečių nuomonę, be kita ko ir tų, kurie gyvena ES pakraščiuose, į tų, kurie nepatenkinti, kurie nusivylę. Ir turime dabar visas tas mintis išsakytas paversti konkrečiais e, dalykais. Be kita ko, turime galvoti ir apie e, sutarčių pakeitimus, remdamės šitos konferencijos rezultatais. Jeigu to nedarysime, tai E, iš tikrųjų išvaistysime vieną iš paskutinių šansų ir visą tai bumerangų sugrįž tiek parlamentui, tiek visai Europos Sąjungai. Aišku, tas kelias, kuris mūsų laukia, yra sunkus ir ilgas, tačiau turime eiti tuo keliu įsitikinę, jog einame teisingai. Pone Harantsova, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos ateities konferencija e, turėtų spręsti mūsų bendros ateities klausimus, atsakyti į klausimą, kaip mes turėtume elgtis e, toliau ir svarbiausia būtų įtraukti piliečius į šį procesą ir mes e, tą padarydami žengėme drąsų žingsnį, nes piliečiai e, pastaraisiais metais nuolat e, kalbėjo apie tai, kad reikia pokyčių. Beje, ir ne vienas kolega čia parlamente nepasakė, kad viskas vyksta kuo puikiausiai ir kad mums nereikia jokių pokyčių. Todėl būtų labai svarbu, kad mes išgirstume kritiką, kad išgirstume, ką mes padarėme blogai, o ką gerai, nes mes tarsi tarsi gyvename Briuselio burbule, o į tą Briuselio burbulą piliečiai žiūri labai neigiamai. E, pil... E, pasaulis keičiasi, mes susidurėme su naujo, naujais iššūkiais e, technologiniais, ekologiniais ir tai, tuos iššūkius taip pat turime rasti atsaką. Blogiausia būtų, jeigu mes nieko nedarytume, o elgtumėmės taip, lik nieko nebūtų atsitikę. Galbūt tai būtų patogus sprendimas, bet tai būtų trumparegiškas ir prastas sprendimas. Pone Harantsova, ar jūs a, e, sutinkate atsakyti į Melinosios kortelės e, klausimą? Prašau. Pone Harantsova, aš džiaugiuosi, kad jūs paminėjote piliečių dalyvavimą, kadangi mes daug apie tai kalbame šiandien. Kaip jūs manote, koks galėtų būti e, prasmingas tas piliečių dalyvavimas, kaip jį reiktų orga, organizuoti? Čia lengvas klausimas, ar ne? E, jeigu viskas priklausytų nuo manęs, tai tuomet aš bendraučiau tik su uh, piliečiais, tik su jaunais žmonėmis. Aš beje su jais ir susitinku nuolat, kai e, keliauju po Čekiją. Jie nori dalyvauti procesu, pro visose procesuose, tačiau mes kol kas jiem nesuteikėme galimybės. Todėl būtų labai svarbu, kad visos institucijos išklausytų piliečius, nes jie yra svarbiausi, jie yra mūsų ateities variklis. Dėkui, ponas Ensil, pusantros minutės pusės. Gerbiami kolegos, breksitas turėtų būti alarmo signalas mums visiems. E, paprastiems piliečiams ES atrodo labai toli ir nepase, nepasiekiama. E, ir todėl yra labai lengva gerai finansuojamiems demagogams ir populistams e, nu, nuteikti piliečius prieš ES ir tapti Europo, e, Europos skeptikais. Dėl Junktinės karalystės jau nieko negalime padaryti, jau per vėlų, tačiau mes turime pasimokyti iš to proceso. Ir aš tikiuosi, kad šitos konferencijos e, e, išvadose bus piliečių balsas ir į tą piliečių balsą reikia įsiklausyti. Tai negali būti tik tai šiaip žodžiai, nes tikrai susirūpinumą kelia tai, kad kad didieji lobistai ir e, monopolistai randa prieigą prie visų įmanomų valdžių, o nevyriausybinės organizacijos lieka nuo šalyje. E, todėl ši konferencija, kur yra labai svarbi, e, Joje būtų labai svarbu išgirsti visų europiečių balsą. E, aš e, esu išdidus europietis ir tikiuosi, kad ir toliau prisidėsiu prie ES gerovės. Uh, Dėkoju. Pone Hutasari, E, jūs esate kita kalbėtoja, bet jūs taip pat norite užduoti klausimą. E, aš neleisiu to padaryti e, ir vis tik tai mums trūksta laiko. Mano patarėjai sako, kad reikia nutraukti mėlynosios kortelės procedūrą, nes 12 val. yra iškilmingas posėdis ir jam reiks pasirenkti. Taigi jūs turite pripažinti mano sprendimą. Galbūt mes turėtume diskutuoti taip pat dėl tokių procedūrų ir ir dėl e, laiko diskusijoms. Pone Hutasari, e, viena minutė. Totalitarismissa. Atsiprašau, aš buvau kalta, atsiprašau. Jūs e, norite pasisakyti dėl darbo tvarkos. E, gal aš jūs trumpai nutrauks. Prašau, žodis jums. Atsiprašau, ponė pirmininkė, noriu užginsyti sprendimą dėl mėlynos kortelės procedūros. Mes nuo šios, tarp šios diskusijos pabaigos ir iki kitų diskusijų dar turime valandą. Uh, Aš suprantu uh, jūsų argumentus, tačiau manau, kad e, galima tęsti diskusijas ir likščiol diskusijos parodė, kad uh, naudojantis melinąją kortelę jos tampa gyvesnėmis ir tikrai būtų gerai, jeigu nuspręstumėte ir toliau leisti pasinaudoti melinosios kortelės procedūrą šiose diskusijose. Man patinka Bilinos kortelės procedūra, ji tikrai pasitvirtina, tačiau negaliu leisti, kad e, šios diskusijos nusitęstų iki popietų. Na, galbūt e, tiesiog e, pasinaudodami tuo faktu, jog šios diskusijos buvo geros, galėsite jas pratesti ir neformaliai už posėdžių salės ribos. O dabar paprašyčiau pripažinti mano sprendimą ir um, neužginčyti jo. Pone Hutasar, prašau žodis jums. Pone pirmininkė. Totalitarinėme režime leidžiama bendradarbiauti tik tiems, kurie laikosi vienodos nuomonės. Nuo kai kalba eina apie ES ateitį, mūsų frakcija buvo nustumta į šalį buvo įvardyti įvairūs e, pavojai, nacionalizmas, e, breksitas, kam tai kelia grėsmę tikrai ne piliečiams ir ne pil... nacionalinių valstybių suverenumui. Bet be abejo, tai kelia grėsmę tiems, kurie norėtų įvesti socializmo tvarką Europoje ir tiems, kurie mano, kad ES reikia iš naujo išbandyti socializmą. Brexikatas sukėlė paniką. Ir dėl šios priežasties e, mūsų vėliavėlės buvo nuimtos nuo mūsų pultų teigiama, esą piliečius reikia įtraukti į diskusijas, tačiau tai tarsi liečia ne visus piliečius. Nuolat teigiama, kad diskusijos negalima leisti dalyvauti populistams, o piliečiai turės palūkėti, nes ateitis priklauso patriotams. Taigi dabar žodis ponui Epink vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė.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 E, daugumos palaikoma rezoliucija yra labai aiški. Mm, mes norime Europos, kuri turėtų savo valdžią, savo um, mokesčius, o piliečiai nori kitokios Europos, kurioje būtų nepriklausomas valstybės, kurios tarpusavį bendradarbaus. Ir iš tikrųjų labai svarbu sugražinti kompetencijas piliečiams ir panaikinti milžinišką egzistuojančią biurokratiją. Taigi, Taigi, e, faktiškai rutuliojasi ir lygiai kretus e, procesai. Manome, kad piliečiai turi turėti teisę išsakyti savo nuomonę per referendumus. Na, teigiama, kad reikėtų atsižvelgti į nevyriausybinio organizacijų nuomonę. Čia kaip ir keistokas siūlymas. Piliečiai turi turėti galimybę išsakyti savo nuomonę dėl Europos ateities. Dėkoju, ponė Fox, vieną minutę prašau. Manau, kad tai yra geriausios parlamente vykusios diskusijos. Puikiai pirmininkaujate, ponė Maginės. Net ir ponas Verhofvenas pasisakė kukliai, jis pripažino, kad egzistuoja problema, jį tikrai egzistuoja. Nuolat kalbame apie piliečių asamblėjas konsultacijas, tačiau tai darant e, kyla pavojus, kad paviršutiniškai piliečiai tai ir atsitraukiami sprendimų primimą, tačiau viskam vadovaus valstybės. Tiesą sakant, piliečiai išreiškia savo nuomonę, nuolat e, laisvai diskutuoja be biurokratų pagalbos. Europos piliečiai neretai garsiai reiškia savo nuomonę nacionaliniuose rinkimuose, referenduose, tačiau čia esantis neretai tai ignoruoja. Kai piliečiai kritikuoja ES institucijas ar Europos taupimo politiką, tuomet e, e, daugelis parlamentų e, nariai iš nepopuliarių mm, partijų tai atkreipė dėmesį, tuomet jie žaidinimi, esą jie yra populistai, kraštiniai dešinieji, esą jie manipuliuoja piliečiais, teikdami jiems net neteisingą informaciją, užsimdami demagogiją. Tačiau jeigu jūs čia išrinktieji piliečių demonizuojate tuos kitus piliečius rinkusius mus, tai kas čia vyksta? pirmininkė, niekas negali jų klausyti, tačiau galite ir toliau pati su savimi kalbėtis. Nu, išjungiau jūsų mikrofoną tam, kad būtų laikomis jums skirto kalbėjimo laiko. Toliau pusantros.